Good morning. We will start. Uh, uh Labas rytas, pradėsime posėdį. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas. Siūlau patvirtinti darbo tvarkę be jokių pakeitimų. Toliau pirmininkės pranešimai. Aš pavarduoju ponę Nikolovą pirmininkės kėdėje. Sveiki atvykę į posėdį. Posėdis vyks per interakcijo nuotolinio posėdžio priemonę. Keletas techninių pranešimų. Vertimas yra šiomis kalbomis - prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikių, ispanų, portugalų, čekų, vengrų, lietuvių ir lenkų. Tik aktyvūs dalyviai, kurie ir pasiprašė įtraukiami į kalbėtojų sąrašą, gali kalbėti. Spontaniškų pasisakymų nebus. Prašom išjungti savo mikrofoną, kai nekalbate. Visi dalyviai turėtų užsiregistruoti prisijungę prie posėdžio, kad būtų galima juos nustatyti. Pasyvius dalyvius kviečiame klausytis arba e, klausimosi būdu, arba tiesiog per internetinę transliaciją. Pasyvius dalyvius prašome atsijungti, jeigu yra ryšys blogas ir persijungti prie internetinės transliacijos. Jūs visi nariai gavote detalės instrukcijas iš sekretariato ir galtinį balsavimo sąrašą. 48 valandas prieš balsavimą visi balsuojantis nariai turi laikytis procedūros, kurie išdėsite elektroniniu būdu E, panaudojant Excelio balsavimo sąrašą, kad galėtų balsuoti, net jei yra ir posėdžio salėje. Neįmanoma balsuoti jokių kitų būdų posėdžio salėje. Nuotolinis balsavimas bus organizuotas, e, šiandien bus organizuojamas šitaip. Pirmoji dalis vyks nuo, nuo 9 iki 10 valandos, tuo metu, kai mes diskutuosime, iš dalies ir aš pranešiu, kada pradedamas balsavimas ir kada baigiamas. Pirmojo balsavimo raundo rezultatai bus paskelbti, kai jie bus žinomi maždaug vidurdienį elektroniniu paštu. Antrasis raundas, galtinis balsavimas bus pradedamas paskelbus rezultatus, o baigsis jis rytoj 10 val. Antrojo raundo balsavimo pradžia ir pabaiga bus paskelbti elektroniniu būdu, elektroniniu paštu. Labai svarbu, kad jūs turite salėje būti fiziškai arba prisijungę prie komiteto posėdžio nuo pirmosios balsavimo sesijos pradžios, nuo 9 iki 10 valandos, kad galėtume patikrinti kvorumą, kuris yra ketvirtadalis arba 14 komiteto narių. Taigi, trečias punktas Pradedame nuotolinio balsavimo sesiją. Pirmasis raundas. Taigi pradedame balsavimą. Kvorumą turime. Taigi prašau visus narius atsiųsti balsavimo sąrašus užpildytus ketvirtų ir penktų punktų į Ample Vote elektroninio pašto dėžutę. Balsavimo sesija baigsis 10 val. Balsavimo rezultatai bus paskelbti elektroniniu paštu. Taip pat e, e, pradžia ir pabaiga, kada prasidės antroji balsavimo sesija, bus pranešta elektroniniu paštu, o nariai gaus pranešimą elektroniniu paštu taip pat apie galutinio balsavimo rezultatus. before, uh, we... Taigi, toliau, e, prieš perinant prie ketvirtojo klausimo, uh, uh, socialinio saugumo sistemų koordinavimas. Turim pasakyti, kad įvyko tam tikrų pakeitimų. Pasibaigus Petra Desuter kadencijos pabaigai, Munis Saturi ir atstovaus žaliųjų frakcija trialogose, trialogų delegacijoje. Jeigu nėra daugiau pastabų, aš suteikiu e, žodį Gabriel Bušov, kuri praneš apie 12-ojo trialogo posėdžio dėl socialinio saugumo koordinavimo e, peržiūros posėdžio, e, kuris įvyko rugsėjo 30 dieną. Gabriela, prašom. Ačiū pirminkė, kolegos. Džiaugiuosi galėdama pranešti Jums apie pirmąjį trialogą pirinkaujant Vokietijai, kuris įvyko rugsėjo 30 dieną. Tai buvo 12 darybų trialogas, peržiūrint socialinės koordinacijos, socialinio saugumo sistemas. Nu, darbas, aišku, buvo gana sunkus šiomis aplinkybėmis ir pirinkaujant Kroatijai nebuvo įmanoma pasiekti tiek pažangos, kiek tikėjomės. Taip pat matome, kad pandemija parodė daug problemų Europos darbo rinkoje ir ypač situacija e, sezoninių judrių darbuotojų taip pat pasidarė sudėtinga. E, sienų uždarimas taip pat pasienio darbuotojams sukėlė daug problemų. E, tai parodė, kokia tai yra pažeidžiama darbuotojų grupė. Todėl socialinio koordinavimo reglamento peržiūra yra labai svarbi. Taip pat būtų tai labus svarbus signalas visiems mobiliems darbuotojams Europoje, kad mes, mums pavyko pasiekti kompromisą šiuo klausimu ir todėl buvo svarbu pradėti trialogus nuo pozityvių e, aspektų. Ir visos šalis pripažino, kad jau daugiau kaip 80 procentų dalykų jau yra sutarta, yra pasiekta daug pažangių elementų. Na, o dabar turime sustarti dėl paskutinių sudėtingų klausimų. Tai yra e, nedarbo pašalpų eksportas, išankstinių pranešimų klausimas ir PDA vienas ir galiausiai kriterijų sąrašas sprendžiant bendrovės būstinę, kai užsima veikla keliose šalise. Čia trialogo tikslas buvo įsitikinti, ar yra galimybių rasti kompromisą. Labai produktyviai, pirminkaujant Vokietijai, pirmą kartą dirbame. Abis šalis parodė savo norą artėti prie vienos kitos pozicijų ir mes iškojame būdų, kaip rasti kompromisą. Nikolas Šmit taip pat dalyvavo tame posėdėje. Mes taip pat bandome įstikinti, kaip skaitmeninimas gali padėti palengvinti kompromisų paiešką čia. Ir toliau aiškinamės galimybės ir tikiuosi, kad kitą kartą, kai turėsiu galimybės, galimybę pranešti jums apie tai, apie rezultatus, būsime arčiau galutinio rezultato negu 80 procentų ir kad kartu rasime gerą kompromisą. Labai ačiū. Very... Ačiū pranešėjai Gabrieliai Bišov. Kita kartą tikiuosi turėsime geresnių darybų rezultatų. Ačiū Jums. Toliau, kitas klausimas pagal darbo tvarkę. Tai yra pranešimo projekto svarstymas dėl stiprios socialios Europos teisingiems pokyčiams. Noriu pasveikinti komisijos narį Šmitą, kuris atstovauja komisiją keičiantis nuomonės šį kartą. Taip pat noriu pasveikinti poną Luką Visentinį, kuris yra Europos profsąjungų konfederacijos generalinis sekretorius, ir poną Maksimą Čerutį, Business Europe socialinių reikalų departamento direktorių. Jis nuotoliniu būdu prisijungęs prie posėdžio. Noriu priminti Jums, kad tai yra strateginis pranešimas mūsų komitetui, reaguojant komisijos komunikatą dėl stiprios socialinės Europos teisingiems pokyčiams paskelbtą mm, sausio 14 dieną šiais metais. Dabar norėčiau steigti žodį kariniams pranešėjams, keturioms minutėm, Denis Ratke ir Agnes Jongerijus. Prašom, pradedame nuo Denis Ratke. Ja, Frau Vorsitzende, äh, lieber Pane pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos, noriu su visais pasisveikinti iš Vatenšaido. Džiaugiuosi šiandien ryte galėdamas kartu su Agnės Jungerijus pristatyti šį pranešimą, nes šis pranešimas yra ne tik mūsų bendro darbo vaisius, e, tai taip pat buvo ir mūsų bendras pasiūlymas ir e, kelis mėnesius svarstėme, kaip e, parlamentui būtų galima tarpininkauti, sprendžiant kitų metų darbo tvarkės klausimus, pirmiausia, Nikola Šmito e, veiksmų planą dėl socialinių teisų ramščių gyventinimo ir taip pat e, vadovų tarybos sustikimo išvadų, pirmininkaujant Portugalijai dėl socialinių teisų įgyvendinimo. Viena vertus mes diskutavome apie tai, kaip reikėtų organizuoti pereimą prie žalesnės e, skaitmenės ekonomikos, e, nekeičiant iš esmės struktūros ar jos nelaužant ir kaip spręsti situaciją susijusią su ekonomikos nuosmukiu dėl koronos pandemijos. Taigi susidūrėme su nemažai iššūkių ir mėginome juos atsižvelgti rengdami šį pranešimą ir aš e, tikiuosi, kad e, parengdami ir pristatydami šį pakankamai plačių žmonių ir ambicingą pranešimo projektą mes sugebėjome atsižvelgti visus mano minėtus aspektus, tačiau manau, kad kolegė taip pat pritars man, kad mes šiame pranešime nenorime, kad Europa prisimtų atsakomybę už visas įmanomas sritis. Tikrai to nesiekėme šiame pranešime, tačiau mes norime, kad būtų užsibriežti aiškus tikslai susijęs su ES socialinė raida. nes e, ne už visas rytis ES yra atsakinga. Komet mes kalbame apie socialinę rinkos ekonomiką, kuria remiasi ES, tai turime ne tik apie tai kalbėti, tačiau taip pat prisidėti prie to, kad e, ir e, primamuose politiniuose sprendimuose socialinė rinkos ekonomika atsispindėtų. Pavyzdžiui, mes e, norime, kad būtų nustatyti aiškus tikslai susijęs su kolektyvinėmis darbo sutartimis, nes e, e, tikrai tose šalise, kuriuose kolektyvinių darbo sutarčių nėra arba jų yra labai nedaug, apie socialinę rinkos ekonomiką kalbėti negalima. Taip pat kova su vaikų skurdu, su būsto, e, būsto problemų sprendimas. Mes turime tose sritise parodyti, kad ES jos tikrai rūpi užsibriežti atitinkamus tikslus ir dėti pastangas, kad tie tikslai būtų įgyvendyti. Na ir paskutinis pastebėjimas. Galime diskutuoti apie kovos su klimato kaita tikslus, užsibriežti juos pakankamai ambicingai, tačiau E, tai nepakeis vieno dalyko, tai yra daugelio žmonių baimės dėl savo ateities, dėl savo darbo vietų. Todėl ES ne tik turi užsibriežti tikslus kovojant su klimato kaita ir pasakyti, ką norime pasiekti per artimiausius metus šioje srityje, tačiau taip pat turime užsibriežti ir tikslus, patvirtinti atitinkamus skaičius, siekdami paremti žmonės, kurie baiminasi dėl savo tirties, ateities ir darbo vietų. Ir aš tikiuosi, kad šiuo pranešimu taip pat prisidėsime ir prie šio tikslo įgyvendinimo. Dabar nekantriai laukiu Agnės pasisakymo ir tikiuosi rimtos diskusijos ne tik šiandien, bet ir per timiausią savaitę. Ačiū. Uh, thank you, thank you. And now, Dabar Agnės Jungerius. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad labai malonu Jūs, pirmininkė, matyti Briuselėje. Seniai nesimatėme ir labai uh, uh, malonu, kad kolegė yra namie, laukėsi antro kūdikio. Ir noriu dabar grįžti prie pranešimų ir pasakyti, kad jis man labai uh, svarbus. Įsivaizduokite, kad visi darbuotojai užsidirba pragyvenimui ir visos šeimos turi e, deramus namus ir vaikai e, nesusiduria su pavojumi, kad daug skurde. E, dabar žinome, kad COVID-19 pandemija labai stipriai veikia mus ir atrodo, kad tie žodžiai mano pasakyti atrodo yra svajonė ir e, vis tik tai šiandien mes turime galvoti apie tai, kaip gyvensime po dešimt metų ir mes norime, kad Europa būtų geresnė e, vieta visiems. Ir e, mes taip pat rengiamės žaliam perėjimui, skaitmeniai revoliucijai. Aš taip pat esu įsitikinusi, kad visą tai mums pavyks padaryti teisingai investuojant socialinės investicijas į žmonės. Mes turime užtikrinti, kad nieko nepamiršime, ne tik tai žodžiais, bet ir darbais. Ir dėl to siūlome naują socialinę darbotvarkę Europai. Tai yra porto e, darbotvarkė. Kitais metais gegužė vyks socialiniais klausimais vadovų sustikimas e, porto mieste Ir aš dirbau kartu su kitu pranešėju, bendra pranešėju Denisu Ratke. Mes e, rengėme, mano nuomonė, gana ambicingą, bet taip pat ir su balansuotą pranešimą. Göteborgė 17 metais pažadėta buvo Europos piliečiams socialinės teisės. Ir manau, kad dabar atėjo laikas e, tuos e, ramščio principus įgyvendinti praktiškai, jeigu mes norime užtikrinti, kad žengėme, kad ir nedėlių žingsnius, bet teisinga linkme mes turime nebekalbėti neiškiomis frazėmis e, ir tuščiais, nedaryti tuščių pažadų. Ir mes turime dirbti, nes jau esame e, susitarę dėl svarbiausių dalykų, dėl tikslų e, tam tikrose socialinėse srityse. Mes turime užtikrinti uh, atitinkamus atlyginimus, kolektyvinės darybas e, tvirtas, taip pat padorų minimalų atlygį. Mes turime e, išgyvendinti tuos nesaugius neterminuoto darbo laiko e, kontraktus, taip pat užtikrinti, kad jauni žmonės sulauks darbo, reikia sustiprinti jaunimo garantiją ir reikia, aišku, ma, išgyvendinti atlyginimų skirtumus vyrų ir moterų. Mes turime užtikrinti socialinės teisės realiai visiems europiečiams ir aš labai laukiu jūsų reakcijų, noriu pamatyti pakeitimus, tikiuosi, kad plačiai bus pritarima pranešimui. E, Liuką Pincentinį ir Maksim Čerutį, kurie atstovauja socialiniams partneriams, vėliau pasisakys. Labai džiaugiuosi, kad jiems pavyko rasti laiko savo darbo tvarkėse ir jie pateiks mums svarbių išvalgų. Rengiant pranešimą, mums reikia, kad jie dirbtų kartu su mumis ir e, kad būtų galima sustiprinti iš tikrųjų kolektyvinės darybas visoje Europoje. Taip pat aš esu e, visiškai e, tikra, kad e, komisijos narys Šmit labai laukia, kol galės pradėti uh, E, dirbti šioje srityje, kad užtikrintume teisingą socialinę pertvarką ir e, raginame komisiją ir nacionalinės vyriausybės prisijungti prie mūsų kovos už e, atlyginimus, kurie leistų išgyventi padorų darbą ir skurdo išgyvendinimą ir kad mes pasiektume lygybę. Dėkoju, Agnes. Dabar norėčiau steigti žodį nariams. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Andab Koša. Monika Semedo dabar pasakys, e, ji pakeičia Janą Tom, Renew frakcijos vardu. Pirmininkė kolegos, aš kalbu Janas Tom vardu. Ji dabar E, dalyvauja peticijų komitete klausime kaip koordinatorė. Taigi aš perskaičiu, perskaičiu jos mintis. Gerbiami pranešiai, labai ačiū Jums už sunkų darbą rengiant šį pranešimą. Aš labai džiaugiuosi e, kad matau tokį e, stiprų pranešimą socialiniais klausimais. Vaiko garantija, minimalus atlygis, nuotolinis darbas, kolektyvinės dėrybos, pašalpų perdarimo sistemos. Viskas yra pranešime. Ir aš vis tik tai e, noriu pasakyti, kad mes e, dirbame rengdami šį pranešimą kitaip negu anksčiau. Mes turime padaryti viską, kad nebūtų sumenkintas e, šis pranešimas. Mums e, reikia stiprios socialinės Europos e, teisingam perimui. Mes turime būti ambicingi, kad pateisintume e, E, savo vardą ir Jana Toms sako, kad labai laukia bendro darbo su jumis. Labai ačiū. Tikuoju. E, Guido Reil, ID frakcijos vardu. Ačiū, pa pirmininkė, komisijos nariai, mielas Denisai Ratke. Tavo pranešimo pradžioje parašyta socialinė rinkos ekonomika remiasi dviem ramšiais. Pirmiausiai konkurencija ir e, e, socialinės politikos priemonėmis. Taip ir yra, ir socialinė rinkos ekonomika yra Vokietijos gerovės pagrindas, tačiau toliau skaitydama šį pranešimą matau visiškai priešingus dalykus. Ir e, manau, kad Liudvikas Irhartas e, e, apsiverstų karste, jis skaitydamas, nes čia kalbama ne apie konkurencingumą ir ne apie primtinas socialinės politikos priemonės, čia tik tai kalbama apie <clears throat> socialinės socialinių teisių ramstį, tačiau iš tikrųjų kalbama apie socialinių sistemų uh, sąjungos e, sukūrimą. Ir čia aš galėčiau vokiečių kalbą naudoti e, sutrumpinimą, e, kuris man primintų UDSSR angliškai sutrumpinimą Sovietų sąjungos, nes tos priemonės tikrai negalės būti įgyvendinamos. Ko siekiama šiame pranešime Europinės minimalios algos, e, nedarbo Europinio e, draudimo, kitų dalykų, kuriuos mes iš esmės atmetame. Ko dar siekiama e, šiame pranešime, tai yra lėšų pervedimo iš turtingų šalių, pirmiausia Vokietijos, neturtingesniems šalėms. Ir toks uh, tokia finansinė parama e, niekuomet istorijoje neveikė. Pavyzdžiui, Belgijoje, Flandrija finansuoja Valoniją, problemos neįsprendžiamos, Šiaurės Italija finansuoja Pietų Italiją ir niekas nesikeičia, o Bavarija jau 30 metų finansuoja Berliną ir per tą laiką irgi niekas nesikeičia. Taigi tas lėšų perkelimas, e, paramos perkelimas tikrai nieko neduoda, tačiau tikslai yra svarbus ir e, E, tikrai reikalingi kova su jaunimo nedarbu, e, būsto problemų sprendimas, kiti klausimai yra svarbus, jų norime e, šių tikslų jau pakankamai seniai, tačiau kokia yra situacija, ji tik tai blogėja mes tik tai spausdame pinigus, tačiau e, jais e, nieko nepasiekime. Taip, tikslus turėti yra gerai, tačiau turime paaiškinti, kaip juos įgyvendinti, nes vien tik tai e, metydami pinigus iš straiktaspanio mes čia tikrai nieko nepasieksime, nes ir anksčiau tai jau bandėme ir nieko gero mums tai net nešačiu. Dėkoju. Dabar Kira Marija Peter Hansen pasisakys. Ji kalbės iš savo buvimo vietos, ne iš salės. I, it looks like I'm on, but I can't see myself. Can you hear and see me? E, atrodo, kad e, aš įsijungusi esu mikrofoną, ar jūs galite girdėti ir matyti mane. Mes jūsų nematome. E, Junkite savo kamerą, kuri yra kairėje pusėje viršuje. Dabar viskas gerai, matome jūs. E, e, sunku priprasti prie interakcijos sistemos, kai taikomos skirtimo sistemos, bet viskas gerai atrodo. Ačiū sutiktą žodį, sveikinusi su e, komisijos nariu ir su profsąjungo atstovais, Vicentin ir Čerutį. Dėkoju abiems pranešėjams, jūsų darbas tikrai puikiai atrodo atliktas. Labai gerai apibriežti tikslai ateičiai, stipriai socialiniai Europai ir aš labai laukiu su jumis bendro darbo, toliau rengiant pranešimą. Manau, kad jame iš tikrųjų yra labai neblogų elementų. E, šis darbas bus labai svarbus, nes mūsų laukia labai rimti darbai. Mes arba e, pas save ar fiziškai būdami E, Briuselėje suprantame, e, kokį poveikį daro korona krizė ir mes dar net socialinių pasiekmių visų negalime į vertinti. Aš pradėjau parlamente dirbti 19 metais prieš prasidant koronas kriziai. Labai daug tikėjausi, galvoju apie mūsų pasiekimus, kaip padaryti Europą geresnę ir tikiuosi niekas iš mūsų nesitikėjo, kad situacija bus būtent tokia. Mūsų kadencijos pradžioje prieš pusantrų metų pasaulis iš tikrųjų pasikeitė ir dabar matome, kad milijonai žmonių neteko darbo ir tikriausiai dar nepasiekėme e, dugno Ir mes turime užtikrinti, kad milijonai žmonių nebus pamiršti Europoje, turime palaikyti šeimas, vaikus, kad jie neįbristų į skurdą, mes turime galvoti apie ateitį ir turime siekti padaryti viską, ką galime, kad sušventume socialinės pasiekmes, kurios dar tik pasireikš. Ir mes turime dabar ypatingai vieną dalyką pažadėti, būtent išgyvendinti skurdą Europoje. Mes turime e, užsitikrinti privalomus tikslus, užtikrinti žmonėms padorų gyvenimą. Rekomendacijos dėl minimalių pajamų valstybės narėms nėra pakankamai, jaunimo garantija sustiprinta nepakankama. E, ir tie žingsniai yra geri, bet jeigu rimtai žingsime į socialinę Europą, tai mes turime užtikrinti socialinį ekonominį saugumo tinklą. Toks turi būti minimumas. Ir mes uh, E, turime akcentuoti iš skurdo išgyvenimą, bet socialinių planų reikia, kad tai atspindėtų. Ir aš tikiuosi, kad mūsų svečiai apie tai kalbės ir jūs, ponė Šmit, kad dirbsite e, būtent tokios Europos e, darbui. Ačiū Jums dar kartą už pranešimą. Dėkui. Dabar ponė Elžbieta Rafalska, prašau. Pone pirmininkė, komisijos narė pranešėjai, noriu padėkoti už šio pranešimo pristatymą, tai yra rimtas iššūkis, aš suprantu kad turime užsibriežti ambicingus socialinės Europos tikslus, tačiau tie tikslai turi būti taip pat ir realūs, galimi įgyvendinti, nes mes dabar patekome visiškai nenumatytą situaciją, pandemija tęsiasi kokie bus jos padariniai ekonomikai, darbo rinkai, niekas iš mūsų e, dar negali numatyti, taip pat ir ekspertai to negali padaryti. Ir man atrodo, kad užsibrieštų tikslų tokiu būdu nebus įmanoma įgyvendinti. Noriu, pavyzdžiui, <clears throat> paminėti tuos 90 procentų, kurie e, yra e, nustatyti siekiant e, e, nuolatinių darbo vietų ir e, tik sumažinimo iki 10 procentų darbo pagal terminuotas sutartis, nes atspirties taškai kiekvienai šaliai yra visiškai skirtingi, todėl negalime kalbėti apie kažkokias procentinės dalis, reikia e, atsižvelgti į atspirties taškus, situaciją kiekvienoje šalyje atskirai ir nenustatinėti visoms šalims bendrų tikslų, nekalbant jau apie tai, kad e, siekis e, sukurti daugiau gerai ir vidutiniškai gerai apmokamų darbo vietų gali prisidėti ir prie nedarbo lygio augimo. Aš manau, kad e, e, tie tikslai turėtų būti glaudžiai siejami ir su e, finansavimo galimybėmis, todėl atitinkamus projektus įgyvenant, siekiant atitinkamų tikslų, gali kilti nemažai grėsmių atskiroms valstybėms narėms. Kolega taip pat jau kalbėjo apie tai, kad Mes čia negalime patvirtinti kažkokio tik tai pageidavimo sąrašo, kurio bus neįmanoma įgyveninti. Mums reikia rimčiau pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti garantijas vaikams, kaip mažinti skurdą, kaip kurti daugiau naujų darbo vietų iš tikrųjų, e, tačiau e, ne nustatant e, tam tikrus rodiklius, tačiau nustatant aiškius kriterijus ir priemonės, kaip tuos tikslus įgyveninti. Ačiū Nikolai Viljamson dabar. GUE frakcijos vardu, e, jis yra prisijungęs internetu prie mūsų. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, ačiū Agnes ir Denisui už puikiai parengtą pranešimo projektą, ypač norėčiau pasveikinti Denisą. E, laukianti šeimos pagausėjimo linkiu Jums ir Jūsų šeimai kuo geriausios sėkmės. Kolegos, mes susidurime su klimato kaitos problema ir labai svarbu patvirtinti ambicingus planus veiksmų kovoti su klimato kaita. Todėl mums reikalingos teisingos permainos jos yra labai svarbios siekiant įgyvendinti Paryžiaus sustarimo tikslus, tačiau taip pat privalome užtikrinti, kad nesikartotų klaidos padarytos per finansų krizę, kuomet matėme, kad e, e, sumokėti už tą krizę didžiąją dalimi turėjo skurdžiausiai gyventis mūsų visuomenės sluoksnė, nes šiuo metu mes susidurime su nauja ekonomikos krize ir tikrovė šiuo metu Europoje yra tokia, kad žmonės nėra tikri dėl ateities, dėl darbo vietos, baiminasi skurdo, baiminasi socialinio dempingo, todėl turime iš esmės pakeisti savo veiksmus. Aš manau, kad Deniso ir Agnės pranešimo projekte yra tikrai daug gerų pasiūlymų, noriu jiems už tai padėkoti. Tikrai labai svarbu, kad būtų vykdomas Europos semestro e, socialinės reformos kad e, būtų siekiamas socialinės pažangos, e, stiprinamos darbuotojų teisės, e, skiriant joms daugiau dėmesio nei rinkos teisėms ir dėsniams, <clears throat> kad būtų užtikrinta atskaitomybė, kad terminuotų darbo sutarčių liktų mažiau, kad būtų stabdamas socialinis dempingas, kuris kenkia penelyg dideliam europiečių skaičiu ir mums yra labai e, svarbi taip pat ir ryčių, lyčių lygybė ir konkretus veiksmai šioje srityje. Aš manau, mėly kolegos, kad paminėjus visus šiuos teigiamus dalykus, taip pat tą reikėtų paminėti ir tam tikras rytis, kurioje situaciją reikėtų gerinti. Čia pirmiausiai turiu menyje kolektyvinės darbo sutartys, siekiant užtikrinti, kad es parama nebūtų skirima įmonėms, kuriuose nėra pasirašomas kolektyvinės sutartys, tačiau dar turime uh, pakankamai laiko dėryboms ir e, bendradarbiavimo sustarimus. Aš tikiuosi, kad sugebėsime jį pasiekti. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį komisijos nariui Nikolas Šmit. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausiai Noriu padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Puikiai pamenu, kuomet pradėjome diskusijas dėl socialinių teisų ramščio. Susidūrėme su nemažai abejonių dėl socialinių teisų ramščio pradžioje. Darybos vyko pakankamai sudėtingai ir turiu pasakyti, kad uh, tuo metu parlamento indėlis tikrai buvo vos nelemiamas. Šiandien turimas socialinių teisių ramstis e, buvo sukurtas daugiausia Europos parlamento pastangų dėka. Dabar mes norime žengti dar vieną žingsnį į priekį. Agnes e, manau, apie tai kalbėjo. Dabar turime pasiekti, kad mūsų principai išvirstų į konkrečius veiksmus ir darbus. Principai ir žodžiai yra gerai, tačiau jie iš esmės negali pakeisti žmonių kasdieninio gyvenimo. Būtent to ir tikisi žmonės, ypač dabar, kuomet prasidėjo viena iš sudėtingiausių kryžių ir viena iš neprognozuojamiausių kryžių, kurią patyrėme, nes iš tiesų niekas nežino, kaip ji toliau vystysis, nes priešas yra visur, priešas yra nematomas ir mes matome, kad jis tikrai neketina pasiduoti, turiuomenėje virusą. Taigi šis ramstis socialinių teisų nebuvo sukurtas siekiant reaguoti į tą situaciją, į kurią dabar patekome. Tačiau dabar matome, kad e, socialinių teisų ramščio priemonėmis galime reaguoti į dabartinę padėtį pakankamai veiksmingai. Manau, kad e, ta padėtis, kurią dabar esame patekę, yra labai sudėtinga daugelį valstybių narių, kuomet e, skaitau, kad e, skurdas Prancūzijoje turėtų padidėti dabar e, milijonu. Tai yra milijonas žmonių papildomas skurdžiai gyvenčių, nepaisant visų investicijų ir kitų priemonių. Tai aiškiai parodo, kaip ši krizė greuna ir socialinės rūpybos sistemas. Todėl manau, kad e, turime nedelsint imtis veiksmų, nes ant kortos pastatyti ne ideologiniai dalykai, ne uh, idėjos apie tai, kaip reikia apibrėžti socialinę rinkos ekonomiką, ant kortos pastatytos konkrečios žmonių gyvybės. Todėl mums reikia sustarti dėl konkrečių sprendimų. Ir tie, kurie mano, kad e, mes dabar e, turėtume suteikti kažkokias e, viršvalstybinės kompetencijos ir įgaliojimus Europos Sąjungai. Tai būdamas jau pakankamai ilgą laiką dalyvaudamas šiuose procesuose galiu pasakyti, kad e, Europos supervalstybės sukūrimo koncepcija yra visiškai absurdiška. Ne apie tai dabar turime kalbėti. Turime dabar kalbėti apie tai, kaip ieškoti tinkamų sprendimų ir priimti juos tinkamų lygmenių. Todėl aš manau, kad e, šiame pranešime ir siūlomi keli galimybių ir tikslų sprendimai. Ir mes turime diskutuoti <clears throat> dėl tų sprendimų, nes šiame pranešime sprendimų pasiūlyti negalima, priešingų atveju e, jo apimtis turėtų būti padidinta iki 500 puslapių. Aš manau, kad teikiami pasiūlymai pranešimo yra labai svarbus būtent šiam laikotarpiu. Taigi galiu Jums tik pritarti, kad skurdo grėsmė yra viena iš pati, pačių didžiausių šiandien mūsų visuomenėje. Žmonės turėjo gerai apmokamą darbą vakar, turėjo pakankamai aukštas pajamas, e, gali jau kitą dieną patekti E, nugrimsti į skurdą ir tokia yra šiandien ne tik Europos, tačiau ir daugelio pasaulio valstybių realybė. Pažvelkime, pavyzdžiui, į situaciją Junktinėse valstijose. Ir čia aš galiu pasakyti, kad Europa siūlo geresnius sprendimus nei daugelis kitų pasaulio regionų. Ir, pavyzdžiui, taip pat ir dėl valstybių narių teikiamos paramos. Taigi dabar per pakankamai trumpą laiką turime sustiprinti socialinę rinkos ekonomiką, socialinės rūpybos sistemas, visiems prisimti atsakomybę, taip pat ir verslo struktūroms. Nes jeigu mes e, sakome, kad pasaulis po koronos nebus toks kaip iki jos. Turime pagalvoti ir apie tai, kaip mūsų ekonomika ateityje turės veikti, kaip reikės pasiskirstyti atsakomybėmis visais lygmenimis, skaitant taip pat ir įmonių lygmenių, kaip jos turės e, restruktūrizuotis, persitvarkyti ir laikytis prisimtų įsipareigojimų. Mūsų laukia rimtų permainų laikotarpis. E, e O jeigu mes nesugebėsime pasikeisti ir įgyveninti tų permainų, tai mūsų laukia pavojingų neramumų laikotarpis mūsų visuomenės skilimų laikotarpis. Todėl manau, kad pasiūlyti tikslai ir glaužiai susiję su e, mūsų gerovės sistema, socialinės rūpybos sistemų e, svarbiausiamis funkcijomis, e, siekiant užtikrinti, kad e, atlyginimas už darbą būtų mokamas deramas ir kad socialinė rūpyba, socialinės apsaugos sistema būtų užtikrinta, nes tai yra svarbiausias dalykas, kad žmonės už savo darbą gautų deramą atlyginimą, tie, kurie negali dirbti dėl įvairių priežasčių, taip pat nebūtų palikti nuo šalyje. Tai yra uh, esminės pagrindinės ES valstybės, kuriomis e, Europa rėmėsi nuo pat savo atsiradimo pradžių, ES rėmėsi nuo savo atsiradimo pradžių ir jis, jais rėmėsi ir socialinės rinkos ekonomikos kuriejai. Taigi nekantriai laukiu bendradarbiavimo su jumis, rengiant šį veiksmų planą, kantriai laukiu jūsų idėjų, diskusijų, kurios turės vykti, nes uh, Šis laikas tikrai yra ypatingos svarbos Europai. Europa pradėjo gyveninti plačių užmojų planą, siekdama pakeisti savo ekonomikos modelį, o tai reiškia, kad šiame naujame ekonomikos modelyje <clears throat> turėsime numatyti ir stiprų socialinės apsaugos lygmenį, ar tai būtų žalesis kursas, ar e, kitokie būdai ir priemonės ir turėsime iš naujo atrasti solidarumą savo šalyse, e, solidarumą valstybės narėse, solidarumą savo visuomenėse. Visi šie aspektai susijęs su būtent veiksmų planu, o ne su įgaliojimais, kurios turi komisija ar parlamentą. Žinau, kad daugelis pasiūlymų šiame veiksmų plane turės būti įgyvendinami valstybėse narėse, nes būtent valstybės narės organizuoja socialinės apsaugos sistemas, ne komisija tą daro ar kokia nors kita institucija. Tai yra valstybės narės, socialiniai partneriai, tai yra jų kompetencija. Todėl dėkoju Jums ir džiaugiuosi, kad pakvietėte socialinių partnerių atstovus į šį susitikimą. Jie taip pat turi atlikti svarbu vaidmenį. Vakar vyko uh, Socialinių teisų aukščiausio lygio susitikimas, visi šie klausimai jame taip pat buvo svarstami. Manau, kad e, gyvename labai svarbių metų ir turime pasinaudoti progą ir e, siekti padaryti Europą e, teisingesnė ir e, socialinė prasme geresnė vieta gyventi. Give, e, e... Ačiū komisijos nariui. Dabar žodis ponui Vincentinį etuk pirmininkui. Prašom, jums keturios minutės. Mr. Vizentini, please push the speak button in. Pone Vizentini, prašom paspausti mygtuką kalbėti. Tikriausiai tikiuosi, kad girdite mane. Labai ačiū. Noriu padėkoti Jums už kvietimą ir kolegą iš darbdavių organizacijos dalyvauti šiuose klausimuose ir aptarti pranešimą, kurį parengė Agnes ir Denis. Mes, e, profsąjungų konfederacija, e, džiaugiamės šiuo pranešimu. Mes manome, kad jis suteltas į tuos tikslus, kurių norime pasiekti. 2017 metais mes visi kartu patvirtinome Europos socialinių teisų ramstį, tuo metu tikslas buvo atkurti mūsų socialinį modelį, kuriant Europos socialinės rinkos ekonomiką, kuriai padarė žalos ekonominė krizė. Ir mes pabandėme e, pradėti tvaraus augimo etapą. Po to prasidėjo COVID epidemija ir tai reiškia, kad e, socialinis ramstis dar tapo svarbesnis. Šią prasme, Europos socialinio ramstis yra labai svarbi priemonė kovojant su šią kritinę situaciją, bet tam jis turi būti gyvendintas nacionalinių lygmenių visų pirma, valstybės narėse kartu su socialiniais partneriais, taip pat Europos lygmenių ir pavarčiant šios principus teisės aktais ir iniciatyvomis, taip pat ir įgyvendant sutartyse, skaitant socialinės pažangos protokolą, kuris paminėtas pranešimo projekte. Dabar Turime dar vieną iššūkį. Tai yra, kad mums reikia, kad 20, procentų, 20 procentų taptų Europos gaivinimo strategijos dalimi, skaitant ir skaitmininius elementus, ir teisingo perėjimo elementus, ir užtikrinti, kad ramščio principai būtų svarbus. Ir porto vadovų sutikimas, kurį rengia taryba ir komisija ir valstybės narės kitais metais bus labai svarbi proga eiti šią kryptimį, e, patvirtinti socialinio romščio įgyvendinimo veiksmų planą, kurį komisija pristatys, jeigu neklistų, kitų metų pradžioje. Šis veiksmų planas turi būti patvirtintas visų. Jį turi paremti visi institucijos, komisija, parlamentas, taryba valstybės narės ir taip pat yra socialiniais partneriais. E, taip, kad visi būtų atsidavę jų gyvendinimui. Ir šią prasme aš, man patinka jūsų idėja Porto sustikimą pavadinti Porto 20 metų platformą. Visą tai apjungia Lisabono strategijos idėjas, kuri tam tikrų mastų žlugo. Dabar turime žvelgti į kitą dešimtmetį ir tikėtis, kad porto sustikimas bus proga pradėti naują porto 20 metų strategiją, atsižvelgiant ir e, veiksmų planą ir jungtinių tautų tvarius vystimosi tikslų e, planą. Beje, neseniai su pirmininku Mišeliu kalbėjome apie tai, kad reikia plačiai galvoti, reikia numatyti ilgalaikę strategiją. Ir galvoti ne tik apie BVP, o galvoti apie tvaresnę gerovę Europoje. Ta prasme, mes taip pat džiaugiamės jūsų pranešimu, kuriame yra e, sąrašas labai aiškių teisėkuros iniciatyvų, neteisėkuros iniciatyvų, taip pat ir tikslų. Ir mes visiškai pritarėme jūsų sąrašo. Jeigu leisite, dar norėčiau pateikti keletą pastabų Norėčiau paprašyti jūsų pagalvoti apie tai, kaip įtraukti socialinius partnerius į antrąjį pranešimo punktą, nes socialiniai partneriai bus porto sustikimo dalis, būsime veiksmų plano tvirtinimo dalimi, bet taip pat svarbu, kad parlamentas žvelgtų į tai, kad socialiniai partneriai turi būti šios strategijos subjektai taip pat. Ir taip pat prašau jūsų pamanyti, pamastyti apie tai, kad būtų galima nustatyti ambicingesnius tikslus e, sąžiningam judumui Europoje, e, taip pat kaip išplėsti ELA užduotis ir tikslus ir taip pat e, pagalvoti apie atsakingo verslo principus konkrečiose teisės aktuose. Tokie būtų svarbiausi dalykai. Mes atsiūsime jums savo idėjas ir savo indėlį Labai ačiū Jums už šį projektą, jis labai geras ir smarkiai padės tiek komisijai, tiek pateikti veiksmų planą, bet taip pat ir visiems, kad porto susitikimas taptų sėkmingas ir mes galėtume imtis konkrečių iniciatyvų ir skurti stiprų socialinį modelį ateičiai. Ačiū. Pirmininkė, toliau Maksim Čerūti, Business Europe direktorius, prašom jums keturias minutės. Mr. Čerutį, please. Go. Prašom, ponia Čerutį. E, Gerbama pirmininkė, e, Denisai Agnes, labai ačiū Jums už kvietimą į šią diskusiją dėl Jūsų pranešimo. Komisijos nariai Šmitai, norėčiau pakomentuoti, tai, ką Jūs pasakėte. Aš manau, kad Jūs pasakėte, kad turime pripažinti, kad Europa visko neišspręs, todėl reikia veiksmų visais ligmenimis. Aš sakyčiau dar daugiau. Čia netgi ne veiksmų lygmenys svarbus, bet taip pat ir vis, skirtingų veikėjų vaidmuo procese. Ir aš prie to netrukus grįšiu, kaip aš įsivaizduoju šį pranešimą ir taip toliau. Pirmiausia, Europoje turime socialinį modelį ir šis modelis pasauliniu mastu yra ryškus, turime tai žinoti. Pradedame nuo nulio. Antra, Žinoma, šiais laikais, krizės laikais svarbu yra sutelkti gavinimo ir e, atsparumo priemonės išteklius skirti ten, kur jie pridėtų daugiausia vertės. Ir svarbiausias dalykas jūsų pamastymai noriu pasiūlyti tai, kad turime dėmesio skirti ekonomikos augimui, nes tai bus svarbiausia išlaikant ir gerinant Europos socialinį modelį ir e, socialinės rinkos ekonomiką. Antra, turime gerinti tuo pat metu reakciją į krizę ir nepamiršti ilgalaikių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų ekonomika ir darbo rinkos. Ir čia noriu aiškiai pasakyti. Žinoma, kad trumpalaikis darbas, kaip sakė komisijos narys, E, kaip Europa čia gerai sureagavo, bet kita vertus, žinome, kad šios priemonės neužtruks amžinai. Taigi reikia užtikrinti, kad tos priemonės būtų tikslingos ir atneštų tinkamą vertę mūsų darbo rinkoms. Bet taip pat tai turi leisti ekonominiai veiklai vystytis ir reaguoti į ekonominės aplinkybės. Taigi mes žinome, kad e, ši krizė turi mums leisti siekti kuo daugiau. Taip, nedarbas padidės artimiausiais mėnesius, bet būtina e, skirti daug dėmesio aktyviams darbo rinkoms politikoms. Ir reikalinga gerinti bendradavimą tarp viešų ir privačių užimtumo tarnybų. Turime siekti gerai veikiančios e, darbo rinkos politikos visur. Antras dalykas su tuo susijęs yra tai, kad kai kalbame apie darbo rinką, vienas svarbiausias elementas yra užtikrinti įgūdžius. Čia yra ir trumpalaikis, ir ilgalaikis elementas. Trumpu laiku turime dirbti nuotoliniu būdu, kai kurie žmonės namuose turbūt turi daugiau laiko negu paprastai. Šią laiką reikia panaudoti ir reikia ieškoti sprendimų, e, panaudoti kaip e, skaitinėje mokymosi galimybės. Čia reikia investicijų, kad pagerėtų infrastruktūra. Bet per ilgą laiko tarpim, kaip ir anksčiau, prieš krizę, e, kalbėjome apie tai, kad mums reikia žmonių su skaitiniais įgūdžiais. Taip pat inžinierijos matematikos, E, įgūdžių, kurie reikės labai svarbus ateityje. Turime investuoti į tai. Pranešime kalbate apie įvairias iniciatyvas, teisėkuros tai iniciatyvas. Taip pat noriu paminėti, kad informacija ir konsultacijos, konsultacijoms taikomi Europos teisės aktai. Taip, taip pat mes sakome komisijoje, kad minimalus atlyginimas geriausiai sprendžiamas nacionalinių partnerių Čia reikia nacionalią kompetenciją gerbti. Jeigu kalbėsime apie tikslus, tai 90 procentų kolektyvinių dėrybų. Manau, kad čia neteisėkuros ne e, veikėjų e, reikalas. Mes, socialiniai partneriais, turime tuo imtis. Čia mūsų reikalas. Ir išteklių prieinamumas šią prasme yra svarbus. O kai dėl užimtumo kontraktų, 10 procentų riba būtų neteisingas e, signalas. Priešingai turime siekti e, žimtumo kontraktų skaičių didinti. Taigi, e, noriu pasakyti, kad pastaruoju metu socialiniai partneriai labai nesnei pasiekė sustarimą dėl skaitmeninimo. Jūsų komitetas čia taip pat dirbo su iniciatyva dėl teisės atsijungtis ir mes prašome gerbti socialinių partnerių autonomiją. Tos supratimas reiškia, kad viešosios institucijos turi atlikti savo vaidmenį, o socialiniai partneriai turi dirbti savo darbą. Ačiū. E, Dėkuoju, ponė Čerutė. Dabar klausimų ir atsakymų sesija. Mes galime suteikti žodį septyniems kolegoms e, po vieną iš kiekvienos e, frakcijos. Nelgiau prašau kalbėti negu pusantros minutės. Uh, E, pirmasis Telijus Kimpuropolios, e, kuris e, klaus iš savo apygardos. Pusantros minutės, prašau. Mr. Kemperoblus, please push your speak button in order to take the floor. Prašom paspausti kalbėjimo mygtuką, mikrofoną, kad galėtumėte pradėti kalbėti. Do you hear me? Yes, we see you and hear you. Please, sir. Okay. Great, thank you. Honorable Commissioner, uh, eh, dear Vicentini, dear Mr. Geruti, dear... Gerbiamas pon, gerbia pirmininkė, komisijos nariai Vincentinį, ponė Čerutį. Aš norėčiau padėkoti abiems kolegoms už e, pranešimą. Tai yra tikrai geras pagrindas mūsų tolesniam darbui. E, žinome, kad komisija pateikė sausio mėnesį komunikatą šiuo klausimu. E, aš noriu pasakyti, kad e, daug dalykų yra paminėta svarbių pranešime, pavyzdžiui, skaitmeninė ekonomika, ji tampa vis svarbesnė ir vis tik tai reikia apibrėžti atitinkamai darbo sąlygas darbuotojų. Aš norėčiau paklausti komisijos nario, kaip bus sprendžiami šie klausimai e, ekonominių skaitmenių paslaugų akte. Taip pat kitas dalykas e, - klimato e, neutralumas, neutralumas klimato kaitos požiūrių. Žinome, kad yra labai daug e, atotrukių tarp įvairių regionų, atokios teritorijos salos kenčia nuo tam tikrų e, dalykų, pavyzdžiui, reikia galvoti, kaip užtikrinti vienodas sąlygas visiems. E, dar vienas dalykas - padorus darbas, užtikrinimas Europoje bus labai sudėtingas dalykas. Mes turime siekti e, kad ES prioritetai sulauktų deramo finansavimo. Ir mes turime sukurti deramas sąlygas ekonominiam socialiniam atsigavimui. Dėkoju. Dabar e, socialistų vardu ponė Ferandės. Pusantros minutės tikrai mes vėluojame, prašyčiau neįsiplėsti. E, dėkui, kad suteikėte man žodį šiuo klausimu, kuris, man atrodo, yra labai svarbus. Mes turime iš tikrųjų perėti prie socialiai tvarios Europos. Man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra tas ir tai yra vienintelis kelias, jeigu mes norime užtikrinti pažangą ir socialinę gerovę. E, taip pat turbūt visiems aišku, kad Europa susiduria su uh, sveikatos krizę, ekonominę, socialinę krizę labai stiprią ir dėl to mums reikia užsibriežti labai aiškius tikslus atsigavimo strategijos, kuri būtų susijus ne tik su ekonominiais dalykais, bet ir socialiniais dalykais, tokiais kaip neligybės mažinimas, kokybiškas darbas, skurdo mažinimas, socialinės atskirties mažinimas. Reikia uh, žengti link teisingesnės, tvaresnės ateities visiems priečiams. Bet to nepadarysime, jeigu neinvestuosime deramai į socialinio gerbo sistemas. Reikia e, socialinę apsaugą, sveikatą, socialinės paslaugas, švietimą ir būstą investuoti. Tos visos sistemos socialinio gerbuvio ir yra Europos gerovės valstybės pagrindiniai principai. Taip pat reikia užtikrinti e, deramą e, veiksmų derinimą tarptų visų sričių. E, mes turime taip pat apibriežti tikslus, konkrečius rodiklius ir valdysenos bendros sistemoms mums reikia, kad būtų galima socialinę politiką įgyvendinti, įvertinti ir e, pasižiūrėti, kaip įgyvendinami tikslai, kad galėtume. Mums reikia ne tik tvarios Europos, bet ir socialinė prasme tvarios Europos. Kitaip tariant, socialinė Europa ateities kartoms. Ir ne tik tai dabartinės krizės problemas reikia spręsti, bet ir galvoti apie ateitį. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Rafalska, ECR frakcijos vardu, pusantros minutės. Keletas klausimų. komisijos pasiūlymas dėl žemesnių CO2 emisijų ir 55 procentų tikslo. Parlamentas gali net tą rodiklį iki 60 pakelti, bet ar tai nekelia pavojų tam tikrose regionuose darbo vietoms? Teisingos pertvarkos fondo finansavimas taip pat atitinkamai sumažinamas, nepamirškime to. Antras klausimas. Apribojimai e, verslui e, gauti e, viešą finansinę paramą e, krizės kontekste, dabartinės pandemijos kontekste. Ar tai nereikš, kad bus sumažinamas atlyginimas ar darbuotojų skaičius? Ar tai apsaugos darbo rinką? Aš pasisakau už tai, kad visi užsidirbtų gerą atlyginimą, bet kartais kyla dilema ar, pavyzdžiui, darbinti žmonės ar ne. Aš suprantu, kad mums reikia ilgalaikės strategijos, reikia žvelgti į ateitį, bet šiandieną žmonės iš mūsų tikisi atsakymų, pavyzdžiui, dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų, nes gyventojai sensta, žinome, kad senėja kad išgyvename krizę e, ilgalaikės priežiūros srityje. Kaip spręsime šias problemas? Dar viena problema - labai menkai apmokamas darbas darbuotojų, kurie esminiai dabar yra, pavyzdžiui, aš kalbu apie slaugytojus ir e, panašiose srityse dirbančių žmonės. E, dar vienas dalykas - judumas pasienio darbuotojų tai yra mūsų šių dienų iššūkiai, problemos ir turime E, patvirtinim strategiją spręsti šias problemas dabar. E, ponas Satūri Žaliųjų frakcijos vardu taip pat e, prisijungs prie mūsų posėdžio virtualiai. Uh, Ms. Eh, Ms. Sandra Pereira from GUE Group, please. Kadangi ryšio nėra, Sandra Pereira GUE atstovė. Dėkui, ponė pirmininkė. Mums teisingas e, perimas reiškia socialinę teritorinę sąglaudą. Labai svarbu klimato kaitos pasiekmių mažinimas. E, Jeigu neužtikrinsime socialinės teritorinės sąglaudos, tai e, tik tai padidės nedarbas, vyresni darbuotojai bus priversti išeiti iš darbo, taip pat e, moteriams neužtiksime vienodų atlyginimų. E, Ir jeigu raginsime jaunus žmonės e, dirbti, imtis nepastojų darbų, tai tik tai padidinsime jiems neužtikrintumą. Mums reikia teisingo pereimo, teisingos pertvarkos. E, labai dažnai e, įmonės darbina žmonės, paskui juos atleidžia. Mums iš tikrųjų reikia investuoti geras darbo vietas į kokybišką švietimą, mokymą prieinama visiems. Komisijos nariai, kaip jūs e, sakėte, mes turime nekompromituoti mūsų principų pagrindinių. Mes turime užtikrinti, kad darbuotojai e, žengsi mm, ateitį turėdami daugiau žimtumo galimybių ir naujų įgūdžių. E, dabar, ponė Randinėlė, kurie salėje, prašau. Onorevole Rondinelli, ha la parola se schiaccia sul pulsante speak. Pane Rondinėlį, tiksliau yra prisijungus virtualiai. Spauskite mikrofoną ir kalbėkite. Onorevole Rondinelli, eh, può prendere la parola. Pone Rondinėlį, prašom kalbėti. Pirmiausiai spauskite mikrofoną. Labai ačiū. Ačiū už galimybę kalbėti. Mes turime suvokti, koks svarbus šis klausimas, nes jisai susijęs su socialinės Europos pagrindais. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje su komisijos nariu Šmit ir norėčiau pasisveikinti su e, jumis, komisijos nariai. Noriu padėkoti jums už e, tai, kad pristatėte labai gerą dabartinės situacijos analizę. E, teisinga pertvarka pandemijos laikais, kad veiktų kaip buvo pasakyta, mums pirmiausia reikia pripažinti, kad Lisabono strategija nepasiteisino. E, mes turime e, galvoti apie e, žaliai kursą perėjimą ir jame turime užsitikrinti tvirtą socialinį ramstį. Mes negalime pamiršti socialinio komponento visuose procesuose ir aš noriu pritarti abiems pranešėjams, kurie prašo stiprinti jaunimo garantiją, vaiko garantiją E, užtikrinti minimalų atlygį. Komisijos nariai, ar jūs nemanote, kad tos priemonės turėtų būti tarpusavėje susijusios, nes kitaip jos neužtikrins tos naudos, kurios tikimės. Ir kyla pavojus, kad viskas liks tik tušti žodžiai, nežiūrint to, kad nemažai finansavimo bus skirta šiais ryčiai. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą komisijos nariui Šmit, kokia, koks yra komisijos vaidmuo atnaujinant Europos socialinį dialogą. Europos parlamentas, man atrodo, turėtų atsižvelgti į pono Visentinio prašymą įtraukti socialinius partnerius svarstant antrąjį straipsnį e, kaip struktūras, kurios bus mūsų partneriai ir kurie prisidės prie teisingesnės socialinės Europos. Dabar e, žodis e, komisijos nariui keturioms minutėms, kuris sureaguos į narių klausimus. Prašau. Ačiū už klausimus. Aš labai trumpai e, sureaguosiu, nes esu tikras, kad turėsime daugiau galimybių pasikalbėti dėl skaitmeninio to trukio ir būtinybės plėtoti skaitmeninę ekonomiką. Manau, kad galiu pasakyti, jo komisija rengia skaitmeninę darbo tvarkę, dalis jos bus E, įgūdžių suteikimas žmonėms, kad jie įgytų daugiau galimybių. Tokiu būdu tikrai daug darbuotojų turėtų rasti darbo naujoje skaitmenyje ekonomikoje. Mes turime taip pat užtikrinti, kad ši ekonomika e, užtikrint e, socialinę apsaugą taip pat kaip ir kituose sektoriuose, kad yra uh, 20 procentų atsigavimo atsparumo priemonės turi būti skirtas skaitmeniai sričiai, skaitmeniai ekonomikai. Ir įgūdžių suteikimas yra to dalis, nes jeigu neturėsime e, žmonių su deramais įgūdžiais, tai negalėsime pasiekti skaitmeninėje ekonomikoje taip pat savo tikslų. Jaunimo Užimtumas, e, manau, tai yra esminės e, svarbos dalykas. Pradėjome jas programą įgyvendinti, kviečiame valstybės narės prisijungti, nes valstybės narės turi ją gyvendinti. Apima tai ir jaunimo garantiją. Mes e, manome, kad e, naujosios kartos ES, Next Generation EU programa numatys išteklius jaunų žmonių užimtumui skatinti Mes dabar turime mm, paremti jaunus žmonės, e, padėti jiems susirasti darbą. E, žemų CO2 emisijų e, ekonomika 55 procentų mažinimas emisijų, 55 procentais mažinimas emisijų iš esmės yra restruktūrizuojami ar bus restruktūrizuojami kai kurie regionai, kuriuose pagrindinė uh, E, pagrindinis ekonomikos variklis yra anglis, ne tik anglis, bet ir yra kitų taršos e, šaltinių dėl gamybos modelio. E, reikia kalbėti ne tik apie tai, kad sumažintas finansavimas sąžininko perėjimo fondui, bet kiti asignavimai iš esmės padidinti. Atsigavimo atsparumo priemonė turėtų būti naudojama tam, kad būtų galima rasti e, teisingi sprendimai. Investavimas į regionus, infrastruktūros sukūrimas, naujų darbo vietų kūrimas, e, įgūdžių naujų suteikimas žmonėms gyvenantiems tuose regionuose. Mes neturėtume pamiršti tų regionų ir negalime pasakyti, nebenaudokite anglijas ir nepasiūlyti jokių projektų, kurie pakeistų anglimi grįstą gamybą ar ekonomiką yra mažai apmokamų darbuotojų kategorijų, e, bet ne dėl to mes siūloma e, sistemą minimaliems atlygiams. Socialiniai partneriai e, vyriausybės turi peržiūrėti užmokesti tam tikrų kategorijų darbuotojams. Aš sutinku, kad darbuotojai, dirbantis tam tikrose srityse, ypač moterys, gauna tikrai mažus atlyginimus, tas darbas nėra jų pakankamai vertinamas. Socialinis dialogas. Galiu pasakyti, kad e, tai, kas sakė ponas e, Čerutė ir ponas Visentinė, yra e, pozityvi žinia vakar trišalėme susitikime Taip pat gerai e, padiskutavome šiais klausimais. Mes turime e, stiprinti socialinį dialogą, bet ne tik ES lygmenių, bet ir valstybių narių lygmenių. Ir mes dirbsime tam, kad skatintume socialinį dialogą. Aš tikiuosi, kad socialiniai partneriai e, pasieks sutarimą dėl svarbių pasiūlymų. Mes susitarsime su jais. Uh, Mm, Deja, neturėjome per pastarusius metus daug labai pasiūlymų tokių, kuriuos, į kuriuos įstrauktų socialiniai partneriai, bet dabar aš noriu juos pakviesti, e, įsisakyti ir pateikti pasiūlymus komisijai, kai jie susitars dėl jų. Dabar. Ačiū komisijos nariai. Dabar ponui Ratkiai ir Pone Jangerijus, po vieną minutę suteiksiu galimybę apibendrinti diskusijas. Mėly kolegos, labai ačiū už jūsų pasisakymus. Tai leidžia jau prognozuoti, kaip atrodys diskusijos per artimiausią savaitę. Daug išgirdau pritarimo, kai kurių kritinių pastabų taip pat. Uh, Galiu Jūs patikinti, kad mes sieksime sustarti dėl tokio dokumento, kurį palaikytų dauguma parlamento narių. Noriu dar paminėti vieną konkretų aspektą ir sudėlioti ant jau visus taškus. Mes nesiekime timti darbo iš socialinių partnerių. Žinoma, socialiniai partneriai turi turėti veikimo laisvę įgyvendindami savo planus ir pasiūlymus, tačiau tik tai tais atvejais, kai uh, uh, jie elgtųsi netinkamai, politikai negalėtų sėdėti sudėję rankų ir turėtų įsikišti. Ačiū, Agnes dabar. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms, komisijos narius, socialiniams partneriams už jų pasisakymus šioje diskusijoje. Manau, kad šiandien mes pradėjome labai įdomų ir reikalingą procesą, nes visose valstybėse narėse siekiama grįžti prie socialinės darbo tvarkės klausimų. Kolegos minėjo, kad šio prašymo pasiūlymus galima pagerinti, čia aš visiškai su tuo sutinku. Todėl kiekvienas ir turėtų siekti nešti savo indėlį į šį pranešimą. Mums, e, socialistų demokratų frakcijai, yra akivaizdu, kad šis prašymas turėtų būti tolygus ir e, ambicingas tuo pačiu metu, todėl mes ir prašome socialinių partnerių paramos ir indėlio. E, džiaugiuosi girdėdama Lukos Vincentinį pasisakymą dėl konkrečių pasiūlymų ir Business Europe aš taip pat raginu elgtis atitinkamai. Manau, kad e, tie indėliai būtų naudingi siekiant e, išplėsti pranešimo apriepti savo ankstesnėme pasisakymė kalbėjau apie tai, kad kas nuo karto reikėtų pasvajoti apie geresnį pasaulį ir manau, kad e, turėtume ir toliau svajoti tačiau kartu ir e, sunkiai dirbti, siekdami, kad Europa taptų geresnė vieta žmonėms gyventi. Pakeitimo tikimo terminas baigėsi spalio 20 dieną, balsuosime komitete lapkričio 10. Ačiū, dabar pereiname <clears throat> prie kito darbo tvarkės klausimo. Ponios Langensybėn prašymo projektos svarstymas dėl e, tarybos direktyvos įgyvendinimo siekiant nustatyti UNCAPD e, vienodų darbo sąlygų įgyvendinimą. Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento tyrimų tarnybos atstovui ir ji pristatys per šešias minutės e, savo tyrimo rezultatus. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pristatyti preliminarius mūsų tyrimo dėl vienodo požiūrio žimtumo profesinės rytie bendrųjų pagrindų įgyvendinimo. Aš esu Inge Langemeyer, <clears throat> esu iš parlamento mokslinio tyrimo tarnybos ir dirbu e, politinių procesų vertintoje ir mes e, pateikėme savo tyrimo rezultatus rengiant parlamento pranešimus. Užimtumas yra labai svarbus aspektas, siekiant užtikrinti socialinę įtraukti ir užimtumo direktyvoje nustatomos bendros sąlygos, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį užimtumo profesinėje srityje. Direktyva buvo patvirtinta prieš 20 metų ir valstybės narės pradžioje pakankamai sudėtingai e, perkelinėjo direktyvos nuostatas į savo teisę. Ta, tuo galima įsitikinti, matant 22 sutarties e, pažydimo procedūras, e, kurios buvo pradėtos ir taip pat e, šešias bylas Teisingumo teisme praėjo 10 metų nuo ES konvencijos dėl negalių žmonių teisų patvirtinimo, tai CRPD komis, konvencija, kurioje, kuri pažymėjo rimtus pokyčius šioje srityje konvencija mm, tapo sudedamąją es teisinės sistemos dalyje. Tai reiškia, kad e, taip pat ir e, direktyvos nuostatos turi būti turi atitikti konvencijos nuostatas. Iki šiol komisija parengė dvi ataskaitas dėl direktyvos įgyvendinimo. Vieną 8 metais ir vieną 14 metais, o trečioji dabar yra rengiama, kaip suprantate. Uh, nepaisant to, kad direktyvos įgyvendinimas niekuomet nebuvo įvertintas komisijos, turime duomenų apie jos veiksmingumą. Daugiausiai duomenų turime iš akademinių ekspertų sluoksnių, e, kurias finansuoja komisija, taip pat tiek Venecija ir socialinės e, pilietinės visuomenės organizacijos e, patikė atitinkamus duomenys. Noriu pakomentuoti tris svarbiausius aspektus. Pirmiausiai nacionalinių lyčių lygybės institutų vaidmuo gyvenant direktyvą, antra duomenų rinkimas ir trečia problema susijusios su e, daromos akomodacijos klausimais. Lyčių lygybės užtikrimas e, e, glaudžiai susijęs su įvairių socialinių organizacijų darbu, kurios siekia lyčių lygybės ir suteikia tiesioginę paramą diskriminacijos aukoms, palyginti su teismais, jos yra prašomos kaip žemesnės pakopos institucijos, siekiančių užtikinti lygybę be, beveik kiekviena valstybė narėje veikia atitinkamos institucijos, tai kelia tam tikrą nuostabą, nes direktyvoje nėra prievalės tokia institucija įsteigti. Daugelis lyčių lygybės e, tarnybų taip pat atlieka ir stebėjimo funkciją susijusi su konvencijos įgyvendinimu. Čia lygybės e, institucijos svarbios, tačiau jų įgaliojimai skiriasi valstybėse narėse, esama rimtų problemų susijusių su e, nepriklausoma veikla, su e, finansavimo ištekliais ir įgaliojimų apibrėžimu. Ekvinet jau ilgą laiką siekia, kad būtų patvirtinti bendri standartai, todėl komisija pristatė 18 metų birželį atitinkamas rekomendacijas, kuriuose taip pat kalbama apie tų lyčių lygybės institutų veiklos standartus, tačiau rekomendacijos nėra teisiškai privalomas, todėl ir yra raginama patvirtinti teisiškai privalomus interesus tam, kad įvyktų e, būtų paskatinti reikia, e, reikiami pokyčiai. <clears throat> Antras aspektas susijęs su e, duomenimis apie neįgaliųjų asmenų užimtumą. Statistiniai duomenys tai yra uh, rodikliai, kuriais e, remiamas uh, e, rengiant ir uh, priimant politinius sprendimus, todėl atitinkami duomenys ir rodikliai palengvina politinių sprendimų prieimimą, tačiau mums taip pat reikia ir tų politinių sprendimų gyvendinimo duomenų. Ir e, duomenų, duomenys yra rinkimi e, remiantis e, konvencijos nuostatomis, tačiau e, jų nepakanka, neseniai buvo padaryta tam tikra pažanga, peržiūrint 19 metų 700 reglamentą dėl statistinių duomenų rinkimą, tai reiškia, kad ateityje turėtume sulaukti daugiau patikimesnių duomenų. Na ir trečiasis aspektas tai yra e, priimtina, priimtinas apgyvendinimas, tinkamas apgyvendinimas, e, jo aprūpinimas, tai yra viena iš darbdavių prievolių, tačiau vertinant padėtį valstybės narėse matome, kad labai dažnai e, darbdaviai nieko nėra girdėję apie tokią prievalę. Skirtai daug neiškumo užtikrinant šios priemonės įgyvendinimo proporcingumą ir vėlgi duomenų trūksta. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad e, įgyvendinant direktyvos nuostatas yra nemažai problemų, nepaiso tam tikros pažangos, 40 procentų neįgalių asmenų negali dalyvauti darbo rinkoje. Ir svarbiausias klausimas ir toliau lieka susijęs su tuo, ar dalis e, neįgalių asmenų užtikrinant tinkamesnės apgyvenimo sąlygas ir duomenų rinkimą galėtų būti geriau e, integruoti darbo rinką. Aišku, dabar, ačiū dabar poniai Langen Sipin, kuri prisijungus nuotoliu būdu keturias minutės. Pranešėja, prašau. Labas rytas, kolegos, mėla pirmininkė. Noriu pasidžiaugti galimybę pristatyti šiandien pranešimo projektą ir pradėsiu nuo asmeninės išpažinties. Būdama vaikas, norėjau dirbti žurnaliste, žinių redaktorė, laidų vedėjų, tačiau man pasakė, kad niekas nenori žiūrėti į neįgalų asmenį televizijoje kuomet paaugau, sužinau, kad mano vienintelė galimybė dalyvauti darbo e, e, rinkoje e, yra dirbti <clears throat> kažkokia neįgaliųjų organizacija. Tačiau mm, aš tik tai noriu Jums pasakyti, kad tokiuose organizacijoje dirbantis asmenys gauna eurą 20, darb, euro 20 centų darbo užmokestį už valandą, tai netgi nėra minimalus atlyginimas tokiuose negaliųjų centruose dirbančių asmenų. Praėjo dešimtmečiai ir e, darbdaviai, nepaisant to, vis tiek sutinka mokėti baudas užuot samdėmus neįgaliuosius asmenys. Taip pat e, e, aiškiai reikia pabrėžti, kad neįgalieji yra labai skirtinga žmonių grupė. Remiantis statistiniais duomenimis, tik 50 procentų neįgaliųjų dirba ir neįgaliųjų nedarbo lygis beveik dvigubai viršyje likusių gyventojų dalies nedarbo lygį, nepaisant turimos pakankamai aukštos profesinės kvalifikacijos. Didelė dalis neįgaliųjų taip pat neturi stogo virš galvos. Mes turime taip pat e, kalbėti ne tik apie, <clears throat> e, kalbėti apie e, diskriminaciją neįgaliųjų asmenų, kurios priskiriamos taip pat ir seksualinėms mažumoms ir kitoms mažumoms. Mūsų visuomenės tikrai nėra homogeniškos, mes turime skirtingus sugebėjimus, tapatybę ir siekius. Todėl e, tai reikia vertinti taip pat kaip ir tam tikrą e, vertybę, siekiant atremti būsimus e, iššūkius. Nepaisant to, mes ir toliau patirime diskriminaciją ir atskirti kai kuriuose gyvenimo e, sritise, mums neleidžiama juose dalyvauti. Būtent dėl šios priežasties, rengiant šį pranešimo projektą, mes raginame kuo labiau prisidėti prie rengimo neįgalios asmenys ir joms atstovaujančios organizacijos. Noriu padėkoti Artisan Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft, e, e, Inklusionsfilm, e, Neregių Europos asociacijai, Kurčiųjų Europos asociacijai, Inclusion Europe, kitoms tarptautinėms federacijoms ir organizacijoms, įskaitant Mental Health Europe. Mes taip pat dėkojame kolegoms iš Equinet akademikams ir pagrindinių teisų agentūros toms už pagalbą bei kitoms kovojančioms su diskriminacija organizacijoms siekiant permainų mūsų gyvenime, siekiant užtikrinti traukias darbo e, vietas, o tam prireiks e, mm, tautų konvencijos skirtos žmonėms su negali visapuško įgyvenimo reikia patvirtinti atitinkamas gairias e, susijusias su uh, deramo apgyvendinimo užtikrinimo, kitų sąlygų įgyvendinimo. Mums reikia labai aiškių privalomų gairių, taip pat reikia nustatyti privalomas kvotas, vykdyti tvarę įtraukę užimtumo politiką, skatinti įmonės, kurios samdo neįgalius darbuotojus, reikia finansinės paramos, paramos darb, darbdaviams tam, kad būtų įgyvendinamos atitinkamos lygybės užtikrimo priemonės. Reikia, kaip manoma, greičiau įvertinti būsimas darbo rinkos vystimosi tendencijas ir e, dėkti įvairias įmanomas plataus masto e, paskatas, taip pat e, didinti visuomenės samoningumą tam, kad E, būtų galima šalinti tas stigmas, kurias dabar šiuo metu patiriame. Taip pat reikia susitarti dėl e, vienodo neįgalumo apibrėžimo valstybėse narėse. Na ir galiausiai privalome užtikrinti neįgalių asmenų e, dalyvavimą visose šiuose procesuose, nes be jo jie nebus įmanomi. Ačiū dabar šešėliniai pranešėjai, daugiausiai po dvi minutės galės pasisakyti, ponas Košo, prašau. Köszönöm a szót. Ačiū pirmininkė. Turiu tris pastabas dėl pranešimo projekto. Pirma, tai yra pirmasis pranešimas Europos parlamente pateiktas ir lengvai perskaitomų formatu taip pat. Junktinių tautų konvencijos dėl neįgalių teisių 21 B straipsnis kalba apie teisę į informaciją, taip pat alternatyvas informacijos formas. Tai ne tik gestų kalba, bet ir kitos informacijos tikimo formas. Ir džiaugiuosi, kad pavyko tai įtraukti į prašymą. Tačiau gaila, kad kai kuriems žmonėms tai kelia tam tikrų prieštaringų minčių. Manau, kad reikia aptarti šios dalykus asmeniškai. Manau, kad kiekvienas pranešimas apie negalę, kiekvienas dokumentas apie negalę turėtų būti pateikiamas ir lengvai perskaitomo formatu po to, kai dėl jo jis patvirtinamas su dirbtinio intelekto pagalba tai neturėtų būti didelis reikalas. Dabar dėl paties tekstos. Forma yra svarbu, bet turinys yra taip pat svarbus. Pranešimo projekte kalbama apie labai daugą ir norėčiau pasveikinti Europos skėtinės organizacijas, atstovaujančias žmonės su negale. Labai džiaugiuosi, kad jos buvo įtrauktos į pranešimo rengimą, su jomis buvo susisiekta ir jos galėjo išreikšti savo pozicijas. Tačiau turiu vieną pastabą. Nepakankamai daug dėmesio yra skiriama tarybos direktyvai, kuriai turėtų būti skirtas pranešimo projektas. Dėl to aš pateiksiu tam tikrų pakeitimų dėl to. Neturėtume daryti to pačių klaidų, kaip ir per diskusiją dėl horizontalios direktyvos, kur norėjome įtraukti visas, kiekvieną socialinę grupę, dėl to gyvenimas tapo praktiškai neįmanomas. Šiuo atveju iššūkis yra, kaip patenkinti realius neįgaliųjų poreikius. Esu įstikinęs, kad tai bus puikus pranešimas ir visi šešėliniai pranešėjai bus pasirengę dirbti kartu su jumis. Ačiū. Toliau. Žodis Markui Angels, socialistų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Prašom nelgiau kalbėti kaip dvi minutės, nes 11 val. baigėsi posėdis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėja, kolegos. Noriu pirmiausia pasveikinti kolegę Katrin, kuri tikrai ėmėsi ambicingo ir visapuško projekto dėl e, žmonių situacijos su negale ir pranešimas aiškiai e, gali pagerinti e, mūsų sistemą atsižvelgiant į konvenciją. Taip pat aš norėčiau pasveikinti pranešėją, kurie įtraukė į savo darbo sritį taip pat versija, kuri lengvai perskaitoma, tai yra labai svarbu. O prieštaravimai prieš tokią formą yra tikrai nesuprantama. Aš taip pat e, norėčiau pritarti daugeliu e, aspektų, norėjau pakalbėti apie keletą. Prieiga prie darbo. Manau, kad skubu užbaigti teisė, kurios teisės aktus ES su orientalė direktyva prieš diskriminaciją. Taryboje turi būti deblokuota ši situacija, nes reikia užbaigti su šią diskriminaciją darbo vietoje. Dėl lygybės darbo rinkoje taip pat svarbu, kad būtų imtamasi priemonių, tai tame tarpe ir atlyginimų skaidrumo ir kad neįgaliųjų lygybė atlyginimų srityje būtų užtikrinta. Šis projektas mano frakcijai yra puikiai proga tolesniam darbui. Ir aš, aišku, prisidėsiu savo pakeitimas ir bandysime kovoti su nelgybė darbo rinkoje, su e, įmonių teikiamomis priemonėmis ir viešųjų tarnybų e, teikiamomis priemonėmis, užtikrinant neįgaliųjų galimybę darb, dirbti. Aišku, visą tai yra susiję ir su COVID situacija ir aš e, stengsiu dirbti kartu su jumis ir šiais aspektais. Ačiū toliau, ponia Ratka Maksova, nuotoliniu būdu prisijungėsi e, Renijų frakcija. Labadiena visiems e, kolegos. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir už naują e, dokumento patikimo formatą. Taip pat džiaugiuosi, kad atsižvelgiama ir e, įvairias tarp socialinės diskriminacijas, kuriamis susiria ir neįgalėjai. Junktinių tautų konvencija, kuri čia paminėta, tai norėčiau pabrėžti, kad Junktinių tautų komitetas dėl neįgaliųjų teisų rekomendavo e, skirti neįgaliųjų informacinius e, pareigūnus visose institucijose. Ši rekomendacija e, susilaukė ir rezoliucijos pasiūlymo dėl neįgaliųjų punktų steigimo Europos ir socialinių reikalų komitete ir kitose organizacijose. Tačiau jų kol kas nėra ištyrus, e, kad Europos komisija yra toksai kontaktinis punktas užimtumo ir socialinio įtraukties e, direktorate. Aš pateiksiu e, pakeitimų dėl tokių punktų steigimo, nes jis yra būtinas užtikrinant, kad neįgaliųjų reikalai būtų integruoti į vairius ES teisės aktus. Be to, Inkluzyvus švietimas turi įtakos neįgalių įtraukimų į darbo rinką. Ir aš pateiksiu čia pakeitimų, siekiant užtikrinti, kad neįgaliai galėtų pasinaudoti prieinamą švietimo sistemą ir mokymosi visą gyvenimą tomis programomis. Ačiū Jums ir lauksiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū toliau Stefanija Zambelį, ID frakcija e, salėje, prašom. Pone pirmininkė, mėly kolegos, e, skaičiai apie žmonių su negalė situaciją e, rodo, kokia yra jų situacija. Tik tai 50 procentų iš jų turi darbą ir tik 20 procentų moterų akivaizdu, kad e, visuomenė nėra labai atvira e, žmonėms su negale. Aš tikiuosi, kad Europa pasisakys už šių žmonių teisės ir garantuos jų, jiems galimybę rasti darbą. Mūsų komitetas turi skatinti platesnį bendradarbiavimą tarp institucijų ir valstybių narių. Kartu mes turime pašalinti fizinės kliūtis leidžiančias e, neįgaliesiams e, dirbti. Tai yra iššūkis, kolegos, tai yra iššūkis mums visiems ir jį nugalėti turime visi. Ačiū. Ačiū, toliau pana Margarita Karon, EKR frakcija. Labai ačiū už E, darbus, e, sakau, pranešėjai tikrai labai daug kas padaryta. Mes turime dirbti, ką galime, kad užtikrintume, jog žmonės su negale būtų matomi, dalyvautų mūsų visuomenės gyvenime, taip pat ir darbo e, pasaulyje. Reikia dirbti, kad užtikrintume, kad kiekvienas žmogus vardė, vardu ir pavardė e, rastų savo vietą visuomenėje, kad užtikrintume jiems orumą, e, kad jie galėtų būti naudinga visuomenė. Ir mes tam turime e, pritaikyti konkrečius veiksmus žmonėms skirtus žmonėms su negale. Šis dokumentas siūlo praktinės idėjas, kuris leistų integruoti žmonės su negale į darbo rinką. Rašoma, prašoma E, suderinti e, kortelės e, taikymą, kitas priemonės. Ir mes turime siekti spręsti tų žmonių problemas, mažinti demo biurokratinę naštą, supaprastinti visas taisyklės, taip pat suteikti daugiau socialinės apsaugos, nepamiršti jų šeimų ir reikia užtikrinti darbą tiems žmonėms. E, reikia e, sukurti specializuotus įdarbinimo centrus, kurie e, užsimtų ir priežiūrą bet taip pat e, matome, kad ideologinis e, pranešimo aspektas yra tarsi neigiamas dalykas, e, jis neprisidės prie spe, konkrečių sprendimų. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti pilna vertį, pilna kraują gyvenimą žmonėms su negale, tiek asmeninį, tiek profesinį. Žmonės tie turėtų turėti galimybę ir sukurti šeimas, e, dirbti. Į tai ne visur atsižvelgiama pranešime. Ir taip pat nereikia manifestuoti manipuliuoti tam tikrais dalykais, e, socialiniu, tam tikrų, e, pasiduoti socialiniam įtakai, tam tikrų judėjimų, kadangi jie siekia tik tai savo tikslų. Ačiū, ponė Pereira, dvi minutės. Ačiū pirminkė. Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisų numato įvairiausių techninių ir politinių priemonių, taip pat principų, e, kuriuos gali remti žmonės, kurie e, supranta neįgaliųjų problemas tam, kad galėtume sukurti sąžiningės visuomenės vienodos teisės, teisė dalyvauti, apsauga nuo diskriminacijos, užimtumo teisės, švietimo teisės, teisės mokymas, švietimo, sveikatos apsauga. Tai yra tie principai, kurie gali būti pasiekti, jeigu užtikrinsime visapusišką įtraukiančią politiką, dinamizuosime viešasias paslaugas, kurios yra nemokamos ir aukštos kokybės įskaitant ir paslaugų teikimą namuose. Taip pat turime užtikrinti ir e, oro gyvenimą per e, oro atlyginimą ir užtikrinti taip pat ir e, judumą, skaitmeninį judumą. Noriu padėkoti pranešėjai, kurią mes remiame, kalbant apie pranešimo turinį ir požiūrį į tą pranešimą. Mes manome, kad neįtraukti žmonių su negale nebus naudinga niekam. Iki šiol buvo laikomasi daug kur tokio konservatyvaus požiūrio. Tai nėra gerai. Mes norime pionieriško požiūrio dėl su visiškai įtrauka ir gerbti Junktinių tautų konvenciją. Pone Gėme, jūs tik tai vieną minutę turime, turite. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešiai už puikų darbą ir už patirties pasidalymą su minimis. Dėliu mūsų aš pritariu teksto analizė, ypač kai sakoma, kad direktyva yra tik, tik iš dalies atitinka konvenciją. Noriu priminti jums tai, kad ši direktyva e, neįtraukia požiūrį į negalę pagristą žmogaus teisėmis, nekalbama apie transseksualinius aspektus, nesižvelgiama į statistinę analizę ir neraginimas valstybės narės taikyti pozityvios diskriminacijos priemonės. Žmonės su negale E, susiduria su jų teisų nepaisimu, ypač kai kalbama apie darbo rinką, netgi kai jie turi darbą, e, jų darbas yra pribotas tam tikros aplinkos, gali būti nepriklausomi ir negarantuojamas minimalus netgi atlyginimas. Būtina užtikrinti žmonių su negale teisų pagarbą būtent e, žimtumo pasaulyje, darbo pasaulyje turime taikyti horizontalų požiūrį ir išplėsti apsaugą žmonėms negalę netgi plačiau negu vien tik darbo rinkoje. Ačiū, o dabar žodis pranešėjai e, pabaigai, tik tai vieną minutę prašom. Prašom paspausti mikrofono mygtuką. Now it's working. Dabar veikia. Ačiū. Labai ačiū, mėly kolegos, už pasiūlymus ir komentarus. Ir norėčiau, kad e, darybų paigoje jūs jaustumėte, kad šis pranešimas jums priklauso taip pat. Aš stengsiuosi kaip galima e, daug, labiau išklausyti jūsų pasiūlymus ir darbo pabaigoje norėčiau, kad mes galėtume e, pridėti ir e, video įrašą ir taip pat tarptautinė gestų kalba įrašytą pranešimą. Aš noriu padėkoti mano komandai Rytai Forma už puikų darbą rengant šį pranešimą, Jurgė Agemar uh, už puikų pristatymą ir Monikai Makai iš užimtumo komiteto sekretariato už paramą viso darbo metu. Ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. Terminas pakeitimams yra 20 spalio, o balsavimas komitete įvyks sausio 26 dieną. Kitas darbotvarkės klausimas yra nuomonės projekto svarstymas kultūros komiteto įni pranešimui švietimo, skaitminio švietimo politikos formavimas. Ir noriu steikti žodį Anai Zalevskai, pranešėjai, pristatyti nuomonę, prašom, keturias minutės. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mm, sprawozdanie. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Kultūros komitetas rengė pranešimą, jis labai savalaikis, nes mes turime šiuo metu kalbėti apie skaitmeninį švietimą, mokymą, galvoti apie Europos komisijos galimą paramą. E, pranešime kalbama tiek apie strategiją, tiek apie finansavimą ir pandemija parodė, koks yra didžiulis poreikis e, skaitmeninių dalykų. Tai yra tarsi mm, e, išbandymas, egzaminas, kuris e, parodo, ar priemonės pasiteisina kurias turime. Turime 18 metais atitinkamų pasiūlymų pateiktų taip pat. Gruodį 18 metais parlamentas priėmė atitinkamą rezoliuciją. Kom, pranešimas turėtų būti tarsi vertinimas E, visų veiksmų, kurių imtasi. E, jis e, turėjo būti paskelbtas šių metų antrą ketvirtį, dėje taip nevyko ir tikiuosi, kad pranešimas bus tikrai svarus, stiprus. Mes džiaugiamės, kad kultūros komitetas kritiškai žiūri padėtį esančią ir jame yra tam tikrų įžvalgų, kurių net neatspindi Europos komisija. Pavyzdžiui, kalbama apie stabilų finansavimą skaitmeniniam mokymui būtiną. Bet reikia e, taip pat galvoti, prisiminti, kad egzistuoja daug projektų ir niekas nevertina, kaip uh, tos didžiulės pinigų sumos yra naudojamos e, būtent švietimui skaitmeniniam. Labai svarbu užtikrinti deramą kontrolę, nes mes primsime ateičiai svarbius finansavimo sprendimus ir komisija turės toliau dirbti pagal e, žalį kursą skaitmeninės rytis e, ES e, ateityje ir šio kurso kontekste yra vieni iš pagrindinių dalykų. Ne tik valstybės narės, bet ir ES e, e, finansuos šią sritį, taip pat reikia ieškoti privačių lėšų. Tačiau į tai reikia turėti, žiūrėti gana atidžiai atidžiai ir atsargiai, kadangi iškyla ir kibernetinio saugumo problemų. Turime suvokti, kad e, reikia nepamiršti privatumo dalykų. Aš iš patirties galiu pasakyti, galvodama apie Lenkiją, e, apie e, sparčio interneto įdėgymą, siūlė daug paslaugų privačios firmos, bet taip pat tai kėlė problemų susijusių su kibernetiniu saugumu ir e, tai ypač tapo aktualu pandemijos metu. Skaitmeniniai trauktis dar vienas dalykas. E, vėlgi pandemija parodė labai aiškiai, e, kad didelė dalis žmonių, vaikų, mokytojų, net ir suaugusių, liko užžybėje, nes jie negali naudoti skaitmenio švietimo galimybėmis. Pandemijos tempas dėnė lėtėja ir mes e, turime šviesti žmonės skaitmeninio mokymo e, kontekste. E, turime nepamiršti vyresnių žmonių. Reikia skleisti žinias, reikia užtikrinti, kad visose mokyklose atsirastų galimybių mokymo e, centruose, kad būtų padėta tiems žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos. E, vyresniems negu 55 metų žmonėms reikia specialios pagalbos. Tyrimai rodo, kad e, žmonės kartais nenori dalyvauti grup, europiniuose kursuose. Man bus įdomu išklausyti, ką galvoja kolegos. Dabar šešėliniai pranešiai. Dabar e, ponė Bočkor. Prašau, dvi minutės jums. Please uh, press the speak button. Uh, prašytume įjungti mikrofoną kalbėtojos. Just a moment, Chair, we refresh their connection with if. Pirmininkė, uh, atnaujinsime ryšį su kalbėtoja, pažiūrėsime, ar veiks ar ne. Gal, kol laukiame, steiksiu žodį kitam kalbėtojui, poniai Ferandis socialistų vardu. Dėkoju. Aš pasisakau Alicijos Homs e, savo kolegės vardu, kur yra šešėlinė pranešėjai, negalėjo dalyvauti posėdėje. COVID pandemija labai aiškiai parodė, kad skaitmeninis e, įsilavinimas yra ne tik tai e, kažkokia atraminė priemonė, tai yra būtinybė, ypač, pavyzdžiui, karantino sąlygomis gyvenant, e, tam, kad būtų galima toliau mokytis, dirbti ir užsimti kitą veiklą. E, Ir e, žinome, kad plėtojasi e, technologijos ir atsirado ryšys tarp žmonių gyvenamos vietos, socialinės ekonomis padėties, išsilavinimo, užimtumo ir skaitmeninių kompetencijų. Dėl to mūsų frakcija pritarė šiai nuomoniai ir e, mano, kad reikia užtikrinti nu, testinį mokymasi, e, plėtojant jaunųjų. E, jaunų žmonių, moterų, neįgalių žmonių, vyresnių žmonių įgūdžius. Taip pat reikia e, užtikrinti daugiau galimybių, suteikiant e, infrastruktūrą skaitmenę. Reikia profesinio mokymo vaidmenį stiprinti, perkvalifikuojant darbuotojus, e, perinant link žalesnės skaitmenės aplinkos. Taip pat reikia e, stiprinti raštingumą skaitmeninį, kadangi tai yra kovos su neligybė dalis. Labai ačiū. Dabar galime vėl susisėti su ponia Boškor. Bočkor, prašom. Girdite mane? Taip, ponė. Dėkuoju, ačiū, kad suteikėte man žodį. Aš norėčiau padėkoti Anai Zalievskai už pranešimą, už nuomonę. Ji labai savalaikė. E, rengiama kultūros komiteto pranešimui. Pandemijos kontekste visi turėjo pereiti prie skaitmeninio mokymo, mokymosi ir tai aiškiai parodė, e, kaip viskas atrodo švietimo sistemoje, e, kokia yra skaitmenė srities padėtis, kiek yra turinio skaitmeninio Taip pat matome, kad šioje srityje tarp valstybių narių egzistuoja didžiuliai skirtumai. Netgi pačiose e, valstybėse narėse tarp regionų vietovių yra skirtumai didžiuliai. Matome e, statistiką, pavyzdžiui, 32 procentai mokinių neturi galimybės mokytis nuotoliniu mm, mastu ir e, tai užkrauna didžiulę naštą šeimoms. Tėvai E, tu, turėjo dirbti e, iš namų, taip pat padėti savo vaikams. Labai sudėtinga tai, nes žmonės dažnai turi vieną tik tai kompiuterį ir vieną planšetinį kompiuterį, o jeigu šeimoje yra keletas vaikų ir jeigu tėvai dar e, rei, e, turi naudoti kompiuterius savo darbui, mums reikia e, E, skaitmenės infrastruktūros reikia e, plačiajuoščio e, interneto ryšio, ypač turime nepamiršti regionų, kuriuose sąlygos gyvenimo prastesnės, atokesnių regionų. Reikia remti šeimas ir reikia užtikrinti geras techninės sąlygas joms, jeigu mes norime kalbėti apie tikrą skaitmeninimą, skaitmeninę sistemą švietimo srityje ir mes turime taip pat prisėti prie uh, turinio plėtotės. Alieva Vely, dvi minutės. Dėkui pirmininkė pranešė kolegos. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Jisai yra geras pagrindas kuris padės mums išplėtoti daug idėjų. Švietimo politika yra labai svarbi, ypač dabar, galvojant apie e, pandemiją pasaulinę. E, žmonės dabar turi e, vis daugiau pasikliauti skaitmenėmis technologijomis. Jeigu mes norime, kad Europa būtų lyderis skaitmenė epochoje, mes turime stiprinti skaitmenio švietimo politiką. E, nuomonėje yra labai daug svarbių minčių, gerų pasiūlymų, kaip stiprinti e, veiksmingą e, skaitmeninę švietimo politiką. Aš norėčiau pateikti pasiūlymų, kurie leis užtikrinti geresnę prieigą prie, švie, prie skaitmeninio švietimo priemonių pažeidžiamoms grupėms, taip pat reikia priemonių, kurios leistų sumažinti skaitmeninių įgūdžių atotrukį, taip pat užtikrinti raštingumą visiems, pirmiausiai vyresniems žmonėms nepamiršti e, žmonių su negale, kurie turėtų e, turėti tokia pat, tokias pat galimybės e, įgydami kokybišką skaitmeninį švietimą. Reikia skatinti valstybių narių švietimo sistemas, dėkti skaitmenės dalykus, tai leistų taip pat e, sumažinti atotrukį tarp jaunesnių, vyresnių kartų. Ir labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, reiktų keistis pažangėją praktiką, kad būtų galima sukurti gyvybingą skaitmenę politiką ir galvoti, kaip uh, E, spręsti didžiausias problemas, e, užtikrinant mokymasi skaitmeninį per interneto platformas. Ir e, tai tikrai labai svarbus klausimas. Dabar ponė Cambelį. Grazie, l'attuale crisi scatenata dal Covid-19 ha modificato radicalmente. Ačiū. Mm, COVID-19 Pandemija visiškai pakeitė mūsų kasdienybę, atsirado naujos darbo formos, lankstus darbo laikas, nuotolinis darbas ir tapo labai svarbus tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui, todėl e, skaitmeniniai įgūdžiai e, gebėjimai tapo labai svarbus, tačiau tam reikia taip pat ir atitinkamos įrangos, kad e, darbas galėtų būti atliekamas. Todėl būtina užtikrinti skaitmeninį švietimą jaunimui, kuris e, siekia įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat reikia teikti paramą darbdaviams, kad galėtų e, jie pasiūlyti skaitmeninius mokymus, nes e, smulkio verslo įmonės taip pat turi parengti savo darbuotojus skaitmeniniams iššūkiams. Tai būtina atsižvelgti. Ačiū. Rodrygės Palo iš GUE frakcijos dvi minutės. Šiuo salėje? Šiuo? Ne. alcanzar el. Sveiki, aš norėčiau e, pasakyti, kad tekste e, minimi svarbus dalykai. Pirmiausiai akcentuojama, kad skaitmeninio švietimo sistema e, prisidėtų prie Europos socialinių teisių ramščio ir kad užtikrintų galimybės naudotis skaitmeninis technologijomis visiems. Taip pat turime nepamiršti nepalankiausioje situacijoje esančių grupių, e, suteikti kompetencijas skaitmenės jų atstovams. Ir e, Taip pat e, turime siekti panaikinti atotrukį skaitmeninį su teritorijomis. Taip pat žinome, kad tarp lyčių yra didelis atotrukis ir moterys e, mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos rytise mažiau e, dalyvauja, mažiau mokosi tų sričių specialybių. Reikia mažinti taip pat atotrukį šiuose srityse. Ir reikia pagerinti mokymo, mokymosi galimybės tiek mokiniams, tiek mokytojams. Noriu pateikti klausimų. Pirmiausia, dėl socialinių partnerių vaidmens mes turime siekti, kad skaitmeninė politika prisidėtų prie ekonomikos plėtotės ir kad būtų užtikrintas nuolatinis mokymasis įgyjant skaitmeninių įgūdžių. E, kitas dalykas, įmonės turi prisimti atsakomybę siekiant e, sustiprinti kompetencijas gebėjimus darbuotojų. Ir reikėtų e, numatyti prievolę skirti dalį pelno mokymui darbuotojų arba pripažinti galimybę darbuotojams e, mokytis ir numatyti tam tikras e, finansinės galimybės, e, suteikti lengvatas tam tikras mokestinės. Ir taip pat reikia galvoti apie tam tikras subsidijas mokymosi Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Taigi e, subsidijos e, parama e, švietimui, mokymuisi. Dabar žodis suteikiamas Europos komisijos atstovui, pana Dimitrivui. Jis yra inovacijų skyriaus vadovo pavaduotojas jums dvi minutės. Labas rytas, pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Komisija palankiai vertina pranešimo projektą dėl skaitinio švietimo politikos plėtojimo, taip pat ir <clears throat> Viktoro Negresko pranešimo aukštą vertimą. Norime padėkoti komitetui ir pranešėjai Zalevskai už pranešimo projektą. Rugsėjo 30 e, prezidentės savaitės komisija patvirtino tinkamų veiksmų planą. Tai yra sudėdamoji dalis ES atsako į COVID-19 COVID-19 e, krizė e, apimantis aukšto e, lygio konsultacijas su parlamentu ir atviras konsultacijas su visuomenė. Surinkome 2700 pasiūlymų, gavome daugiau nei 200 pozicinių dokumentų norime padėkoti parlamentui už dalyvavimą konsultacijų procese. Komisija palankiai vertina parlamento nuomonę dėl siūlomų teisės akto rinkinio ir e, e, pasiūlymo dėl veiksmų, dėl e, <clears throat> E, skaitmeninio e, švietimo e, centrų, hubų kūrimo. Aš manau, kad tikrai reikia užtikrinti skaitmeninio švietimo prieigą, ypač tokiems regionams, labiau atsilikusiems regionams, vadovaujantis atitinkamomis gairėmis. Todėl esame numatę specifinius veiksmus, tokius kaip parama valstybėms narėms iš ES fondų, taip pat E, e, tiek iš esamų fondų, tiek iš naujojo atsigavimo ir atsparumo e, fondo gauti atitinkamą finansavimą ir mes siekime, kad 10 procentų būtų skirima švietimui. Komisija taip pat pripažįsta būtinybę ir pedagogų rengimo skaitmeniniam švietimui svarbą bei naujų metodikų dėkimą. Tai yra prioritetas mūsų veikloje. <clears throat> mes atkreipiame ir pabrėžiame tai atitinkamuose rekomendacijose ir naujose priemonėse, kurios skirtos mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti. Komisija taip pat yra pasirengusi paremti e, mokytojus e, e, siekiantis geriau apmokyti kovoti su dezinformacija. Taip pat noriu priminti 18 metų veiksmų planą, o e, E, naujasis planas e, taip pat skirtas mokymuisi visą gyvenimą, e, sprendžia skaitmeninio švietimo iššūkius ir problemas COVID krizės akivaizdoje, siekiant užtikrinti, kad bent jau 17 procentų suaugusių asmenų mūsų visuomenėje iki 25 metų būtų pakankamai išsilavinęs skaitmeninio švietimo srityje, taigi siekime skatinti skaitmeninį raštingumą įvairiomis priemonėmis gausiomis, taigi noriu padėkoti Europos parlamentui ir esu pasirengęs toliau su jumis diskutuoti. Ačiū. Vieną minutę pranešėjai apibendrinti diskusiją. Labai trumpai, ačiū labai, nes visi dėl šio klausimų sutarėme, turime tik tai įsipareigoti, kad bendromis pastangomis kontroliuosime komisiją, kad prisimti įsipareigojimai, taip pat ir dėl finansavimo, kuriuos šiandien girdėjome, skaitmeniniam švietimui būtų įgyvendinti atitinkamų mastų ir pakankamai greitai. Noriu padėkoti visiems už pastebėjimus nors kaip įdėmėsi į vieną aspektą, į pasisakymus, kuriuose pabrėžiama, kad e, jau nuo vakar ir nuo šiandien e, turėsime mokytis bent jau hybridiniu būdu, iš dalies e, skaitmeniniu būdu ir būtent tam turime labai e, nusekliai E, ir atidžiai ruoštis, nes skaitmeninis švietimas bus svarbus ne tik vaikams, mokytojams, darbdaviams, tačiau taip pat ir tėvams, kurie turės prisimti naujus įsipareigomus ir funkcijas ir būtent tuo turime rūpintis. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 20 dieną, balsuosime komitete gruodžio 1 dieną. Kitas darbo tvarkės klausimas yra prašymas apie tai, kad mūsų kitas posėdis vyks spalio 28-29 dienomis balsavimu dėl e, viešo užimtumo tarnybų bendradarbiavimo rezultatai yra e, teigiami. 21 balsas už norime pasveikinti e, poną Pislarų. Taip pat noriu padėkoti vertėjams už tai, kad dirba 10 minučių ilgiau. Posėdis baigtas. Ačiū visiems.